Kitas darbo tvarkės klausimas yra Bono Šmito pranešimas. Investuotojų kompensavimo sistemos. Taigi, pirmiausia, žodis pranešėjai ponui Šmitui. Keturios minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Man tikrai reikėtų plataus konsensusą. Ir dėl to norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, dėkoju šešėliniams pranešėjams, sekretariatui, komiteto nariams už bendradarbiavimą. Mes siekiame tikslo, tačiau kol kas jo dar nepasiekėme. Galima paprašyti kompensacijos iš valstybės, jeigu buvo suteikta investuotojai neteisinga informacija, jeigu vyko kažkoks tai sukčiavimas, kompensacijos nebūtų teikiamos, jeigu akcijos tiesiog prarastų savo vertę. Aš konkrečiai pristatysiu mūsų siūlomus pakeitimus. Mes siūlome 100 tūkstančių eurų. Tokią kompensacijos dydį nepriklausomai nuo šalies. Šiuo metu vienose šalise yra 100 tūkstančių, e, kitose daugiau, kai kuriuose tik 50 tūkstančių, pavyzdžiui, e, Junktinė karalystė ar Prancūzija. Mes tikrai nenorėtumėm sumažinti tokios sumos, kad nenukentėtų investuotojai. Uh, Aš manau, kad investuotojus reikėtų saugoti, reikėtų apsaugoti tuos žmonės, kurie investuoja į įmonių ateitį. Taip pat reikėtų uh, atsižvelgti ir į tokius atvejus, jeigu teismas įrodo, kad vertybinių popierių įmonė suteikia neteisingą konsultaciją. Būtent dėl tokios konsultacijos investuotojas neteisingai apsisprendė. Tokiu atveju jam turėtų būti išmokėta kompensacija. Įsivaizduokime, kad konsultantas konsultuoja pagyvenusius žmonės, jiems patiria investuoti labai rizikingus fondus. Taip pat reikėtų sukurti ir fondus, iš kurių būtų mokamos kompensacijos. Ta našta neturėtų e, būti ant e, mokesčių mokėtojų pečių. Reikėtų ex ante fondo, iš kurio būtų mokamos kompensacijos, jeigu e, įmonė, tarkim, bankrutuoja. Indėlis į tokį fondą galėtų sudaryti 0,5-0,3 procento vertiminių popierių kompanijos kapitalo. Taip pat reikia pratesti periodą nuo penkerių metų iki dešimties metų. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į vertybinių popierių įmonės rizikos laipsnį. Rizikingesnės įmonės turėtų įnešti didesnį indėlį negu kad netokios rizikingos. Uh, reikėtų užtikrinti ir galimybę skolintis iš kitų šalių. Reikėtų tarp valstybinių skolinimosi mechanizmų. Tačiau ne iš karto, o po to, kai visos šalis bus įkūrusius tokius fondus, tarkim po penkerių metų, su ta sąlyga, kad kad e, fondo kapitalas yra pasiekęs tam tikrą tikslinį lygį. Penktą. Komisija turėtų apsispręsti dėl. Dėl jūsits. Mes tikrai nenorėtumėm, kad vyktų tokios aferos, kurias vykdė Medoksas. Komisija turėtų išanalizuoti situaciją ir sukurti apsaugos sistemas ir jūsits. Mes taip pat siekiame daugiau skaidrumo valstybėms. Valstybės narės turėtų teikti ataskaitas komisijai, o taip pat ir EMS agentūrai. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti investuotojų apsaugą, tai užtikrins ir e, finansinį stabilumą. Aš tikrai tikiuosi, kad rytoj jūs mane paremsite ir kad mes kiek manoma greičiau galėsime pradėti darybą su taryba. Labai ačiū komisaras Barnyje. Merci, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau šiltai padėkoti Oliai Šmitui ir taip pat ekonomikos reikalų komitetui už labai ambicingą signalą rengiant šį labai svarbų pranešimą. Investicijų kompensavimo sistemos sustiprinimas yra labai svarbus sistemos elementas. Tai būtų indėlių garantijos ir taip pat draudimo garantijų fondas. Tai būtų bendras paketas, kurį ketina patvirtinti komisija ir mes taip reaguojame į krizę. Ir investuotojai yra labai pažeidžiami finansinės sistemos veikėjai ir pirmieji nukentėję nuo krizės. Ir reikia juos ne tik apsaugoti ir apginti, reikalinga ir tai yra logiška tą padaryti, nes investicijos yra reikalingos, investicijas reikia drausti ir numatyti kompensacijas esant sukčiavimo arba operacinių klaidų atvejui. tokiu būdu būtų galima atkurti pasitikėjimą finansinę sistemą ir tai būtų mūsų atsakas kriziai, tai taip pat leistų sukurti tikrą vidinę finansinių paslaugų rinką. Taigi pagal tokią logiką mes ir patvirtinome pirmąją direktyvą dėl investuotojų apsaugos Tai yra nebloga direktyva, tačiau reikia ją pakoreguoti, pataisyti, tą mes dabar bandome padaryti. Ponios ir ponai, aš jau seniai kalbu apie tai, kad reikalinga numatyti prevencijos politiką. Prevencijos politika yra kur kas pigesnė nei korekcijos politika. Ir mano paties valstybėje ta, preve, tas prevencijos mechanizmas duoda kur kas geresnių rezultatų. Taigi, ponė Šmit, aš pritariu jūsų ambicingam požiūriui, kuris atsispindi jūsų pranešime. E, parlamentas pasisako apie pasisako už iš ankstinį finansavimą ir tai mūsų manimų yra iš ankstinė svarbi sąlyga, nori sukurti patikimą sistemą, taip pat reikalinga numatyti tam tikrą rezervą, fondą, ir, aišku, pagal poreikius reikalinga tą fondą papildyti. Taip pat, ponė Šmit, aš manau, kad kalbant apie garantijų, garantijas, kompensavimą, ta 100 tūkstančių eurų suma yra racionali. Mes numatėme 50 tūkstančių eurų sumą, bet manome, kad šiame sektoriuje galbūt rizika yra didesnė Ir mes puikiai žinome, kas 2008-aisiais nutiko su Northern Rock banku. Taigi, iš principo, mes pritarėme jūsų ambicingesniam pasiūlymui. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, parlamentas siūlo tokį savišalpos fondą, reikalinga jį gerai suorganizuoti, tam, kad jis leistų susidoroti su krizės iššūkiais. Taip pat, ponė Šmitai, yra tam tikrų nes, nuomonių skirtumų e, lyginant su komisijos pasiūlymu. Jūs ir savo kalboje minėjote, kad OPCVM e, draudimas yra natūralus procesas. Ir labai norėčiau, kad jūs peržiūrėtumėte siūlymą įtraukti kolektyvinės investicijos į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto įtraukimą į šią sritį. Taip pat iš ankstinis finansavimas ir numatyta 0,3 procentų riba. Tačiau jeigu draudimas mažėja, tuomet finansavimas, finansai gali apsunkinti situaciją. Taip pat yra šiokių tokių problemų dėl pakeitimo, kuris yra susijęs su blogais patarimais. Ir aš pritariu tikslui, sistema yra sudėtinga, rinkoje veikia daug šarlatanų, kurie pasinaudoja vartotojais. Tačiau tai patektų į MIFID direktyvą, direktyvos taikymos rytį, kur yra numatyta atsakomybė už tokius veiksmus. Aišku, būtų galima praplėsti taikymos rytį ir gali atsirasti situacijų, kai kompensavimo fondai būtų panaudojami, bet situacija nebūtų peržiūrima. Taigi, ponė Šmitai, aš manau, kad mes sugebėsime išspręsti tas skirtingas interpretacijas ir išvengti rinkos susiskaldimo. Ir, aišku, mums tos savokos įtraukimas į tekstą kelia šiek tiek tokių problemų. Taigi, ponia Šmitai, dėkoju už puikų darbą, kurį jūs atlikote. Jūs ir koordinatoriai, parlamentas, komisija laikosi bendros vizijos šiuo klausimu, tai reikalingas, reikalingas bendras europinis sprendimas ir e, reikia atsižvelgti į tą jūsų siunčiamą signalą, kad valstybės narės laikytųsi bendro požiūrio. Ir aš norėčiau padėkoti Lenkijai, pirmininkančiai valstybei, kuri imasi visų priemonių tam, kad tos valstybės narės, kurios dar ne, ne, netaiko europinio požiūrio, kad jį perimtų. Taigi labai svarbu, kad kompensavimas būtų pakankamas ir kad būtų numatyta aiški prieiga prie kompensavimo. Dėkuoju. You, Now... Ačiū komisarė. Toliau ponas Būdų, e, Teisės reikalų komiteto vardu. Vieną minutę. Functioning... Ačiū komp investuotojų kompenskavimo sistema e, turi atitikti bankininkystės standartus. Neturime dėti lygybės ženklo tarp e, investuotojų kapitalo rinką ir indėlininkų. Abi kategorijos turi būti saugomos, tačiau e, investuotojų į vertybinius popierius apsauga yra jų pačių daugiau reikalas. Tal gerai padidinti ribą iki 100 tūkstančių eurų negerai, nes tai sukels didesnį naštą e, brokeriams. Aš e, tikiuosi, kad parlamentas pritars mano pakeitimui dėl to, kad būtų atidėta e, ribos pasiekimo riba Rumunijai ir Bulgarijai, atsižvelgiant į jų stojimo starties sąlygas. Ačiū. Toliau politinių frakcijų vardu pirmiausia ponas Gozės dvi minutės. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Šio teksto tikslas yra apsaugoti privačius investuotojus nuo sukčiavimo praktikos ir skatinti apskritai investicijas. Šiuo tekstu siekiama sustiprinti pasitikėjimą po krizės, krizės kur investuotojai, kaip jūs sakėte, ponė komisarė, yra patys pažeidžiamiausi veikėjai ir pirmosios krizės aukos. Taip pat reikia suvokti, kad šiame tekste yra numatyta kompensacija kraštutinių atvejų. Ir mūsų komisijoje, komitete buvo balsuojama dėl šio pranešimo, kur bandoma, kiek galima labiau suderinti taisyklės ir numatyti ribas. Riba 100 tūkstančių eurų riba. Kalbant apie kolektyvinės investicijas į perleidžiamus vertybinius popierius, Komitetas nemano, kad reikia numatyti investuotojų apsaugos priemonių, tačiau svarbu, kad būtų numatytos aiškios taisyklės, peržiūrint OPCVM direktyvą ir dėl šios priežasties ekonomikos reikalų komitetas ir paprašė komisijos atlikti studiją, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie yra privalumai ir trūkumai, kokie bus privalumai ir trūkumai, jeigu bus išplėsta OPCVM direktyvos taikymos rytis, įtraukiant ir e, privačios investuotojus. Dabar su taryba reikia susitarti. Ka, e, tikimės, kad per pirmąjį svarstymą mums pavyks su taryba susitarti ir bus galima greitai parengti tekstą. Tai yra svarbu europiečiams, privatiems investuotojams, taip pat Labai svarbu, kad ES būtų numatyta tinkama apsauga visiems. Ačiū. Ačiū, e, ponia Bereš, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia komisarė, ši direktyvos peržiūra kur kalbama apie investuotojų apsaugą ir kompensavimo sistemas, yra reakcija į krizę ir Mado, pono Madofo e, machinacijas ir su tuo susijusį skandalą, nuo ko nukentėjo privatus smulkus investuotojai Europoje. Taigi reikalinga peržiūrėti direktyvą e, dėl banko garantijų ir numatyti atitinkamą draudimo sistemą. Dėl to labai svarbu, kad būtent 100 tūkstančių eurų riba būtų nustatoma. Nes bankų sektoriuje numatyta 100 tūkstančių eurų sistema. Taigi kodėl investuotojų atveju nebūtų, yra siūloma tik tai 50 tūkstančių eurų riba. Svarbu, kad ir investuotojams būtų sukūriamos tinkamos sąlygos investuoti ilgalaikėje perspektyvoje. Jūs kalbėjote apie e, blogus patarimus, apie šią savoką. Ir būtent šiame tekste mes ir įvedame šią savoką, nes manome, kad čia irgi reikia šią savoką įvesti. Ji, kaip jūs sakėte, atsispindi MIFID direktyvoje, bet mes manome būtent dėl to, kad ji ten yra, reikia ir čia tą savoką paminėti. Dabar dėl OPCVM situacijos visi apie tai kalbėjo. Mes manome, kad būtent kolektyviniai investuotojai investuotojai į perleidžiamus vertybinius popierius susiduria su mažiau palankiomis sąlygomis, kai tuo tarpu sukuria pridėtinę vertę finansų rinkoje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip šis tekstas bus taikomas e, kolektyviniu pagrindu. Ir rytoj parlamentas balsuos dėl šio dokumento ir reikia įvertinti kokia draudimo sistema būtų veiksmingiausia, efektyviausia e, finansuoti tą ex ante fondą. Taip pat e, jūs kalbėjote apie tai, kad e, galbūt mūsų piliečiams sunku supra suprasti šio teksto prasme, tačiau rytoj mes balsuosime dėl, dėl jo ir tikimės, kad taryba neblokuos mūsų susitarto teksto. Dėkoju turiu pasakyti, kad mes tikrai turime mažai laiko, todėl būčiau dėkinga, jeigu laikytumėtės jums skirto laiko e, limito. Ponas Gygaldas, žaliųjų vardu pusantros minutės. Šmit. E, Mielas kolega Šmit, mėly kolegos ir kolegės, aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą, ačiū ir užsakytas pozicijas. Ši e, investuotojų apsaugos direktyvos peržiūra yra būtina. Jau vyko nemažai skandalų Ir būtent dėl tų skandalų mes reformuojame direktyvą. Ačiū komisijai už tokį ambicingą pasiūlymą. Aš turiu porą pastabų. Komisarė Barnie, jūs jau kalbėjote apie tokią situaciją, kas įvyksta, jeigu buvo suteikta neteisinga konsultacija. Čia mes nekalbame apie neteisingų konsultacijų uždraudimą tai jau būtų MIF direktyvos e, taikymos rytis. Kai kuriais atvejais nėra įmanoma prisijimti atsakomybės, tarkim, jeigu įmonė yra subankrutavusi. Komisija e, atvykusi į e, diskusijas Ekon komitete buvo nusteikusi labai atvirai E, komisarė Barnie, aš norėčiau, kad jūs dar kartą permastytumėte savo um, poziciją, nebūkite toks priešingai nusistatęs. Dar vienas svarbus dalykas. Šiuo metu taryboje e, viską blokuoja valstybių mažuma. Vokietija taip pat turėtų dar kartą apmastyti, ar ji tikrai nori tokios blokados. Iš tikrųjų būtina reformuoti uh, investuotojų apsaugos direktyvą, nes po įvykusios krizės vartotojai tikrai nori, kad būtų ginamos jų teisės. Mailis. Dabar spontaniškai pasakantis, ponas Kamalas, ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisarui. Madofo atvejais dažnai cituojamas kaip priežastis tokiams priemonėms, tačiau jeigu pakalvosime apie Madofo e, atvejį, tai jo klientai buvo įspėti ne vieną kartą. Man nerima kelia šios direktyvos atveju tai, kad skurta bus moralinė rizika. Ir iš tikrųjų bus skatinami investuotojai patys neanalizuoti, kur jie investuoja, nes jie tiesiog žinos, kad jiems bus kompensuota. Noriu padėkoti kitoms frakcijoms, kad jos pritarė mano pakeitimui dėl skaidrumo. Manau, kad tai yra labai svarbu, kad kad investuotojai matytų, kiek e, kainuoja tas e, reglamentas ir kiek jie turės mokėti už kompensacijas. Galbūt e, jie tada atidžiau rinksis. Tačiau mane nerima kelima didelis kompensacijų lygis. Tai gerai Londonui, galbūt Paryžiui, Frankfurtui. Tačiau mažesnioms šalims tai gali kelti nerimą dėl investicijų koncentracijos e, didesnėse e, centruose. Dėl tos priežasties aš kol kas susilaikysiu, e, kol vyks dialogo, trilogo darybos. Panas Melcer, ačiū pirmininkė. Kaip žinia, vertybinių popierių rinkos tampa vis sudėtingesnės ir vartotojai vis sunkiau viską įvertinti. Mm. Kai JAF įvyko finansų krizė, to pasiekoje ir Europos bankai paskelbė, kad kai kurie vertybiniai popieriai tapo beverčiais. Reikėtų užkirsti kelią tam tikroms spekulacijoms, kaip priekybai skolintais vertybiniais popieriais ir taip pat reikėtų užtikrinti investuotojų apsaugą direktyvoje, direktyva bus labai įtakota vartotojų teisų apsaugos aspekto. Būtent dėl to pranešėjas pateikė pakeitimų komisijos pasiūlymui ir aš tuo labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų reikėtų užtikrinti teisinį aiškumą ir saugumą, kaip turėtų būti teikiami ieškiniai dėl kompensacijų. Reikėtų užtikrinti bendrą apsaugos lygį. Ačiū. Toliau žodis komisarai. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponui Bodiui. Norėčiau irgi aiškiai išsakyti savo nuomonę ir susidomėjimą jūsų iškeltų klausimų. Pone Bodu, indėlių garantijos ir investuotojų kompensavimas. Čia yra skirtumų, tačiau mes būtume linkę tuos dalykus šiek tiek suderinti, kaip kalbėjo ponia Peres, ponia Gozės. Irgi kalbame apie tai, kad OPCVM direktyvą galima, jos taikymo sritį būtų galima išplėsti. Ir man atrodo, ponia Gozės, tai būtų naudingiau nei įtraukti į numatytos direktyvos taikymo sritį. Bet mes bandysime gal dvišalių pagrindų aptarti tą klausimą. Taip pat manau, ponia Gozės, kad svarbu, kad visi investuotojai turėtų bendras vienodas sąlygas. Taip pat akcentuoju, kad reikia gerai apginti investuotojus. Pone Beres, aš kalbėjau apie bendrą paketą, kuriame atsispindėtų ir šis tekstas. Tai būtų kaip ir kelio galas. Ir poniai Beres, norėčiau pasakyti, kad būsimas tekstas ir leis būtent ištaisyti tuos padarinius, kuriuos e, matėme po Madofo aferos. Taip pat e, kontradraudimo numatymas tai irgi yra geras siūlymas ir aš suprantu, kad čia gali kilti techninių problemų. Taip pat e, dar vienas klausimas, į kurį jautriai reaguoju, tai būtų kolektyvinis investicijos ir aš sekiau diskusijas ir žiūrėjau, kaip būtų įmanoma tą klausimą išspręsti. Na ir ponė Beres ir ponas Gygold kėlė blogų patarimų klausimą. Man tai yra legitimus klausimas. Svarbu apsaugoti žmonės. Ir ar tai yra tinkamas, tinkama teisinė priemonė Aišku, tai yra teisinio techninio pobūdžio klausimas. Ir, ponė Gygold, svarbu, kad būtų parengtas, suderintas, harmoningas apibrėžimas, šios e, blogų patarimų savokos apibrėžimas. Aš suprantu jūsų e, siekius, Ir aš įsivaizduoju, kad tuos klausimus juos aptarėte ankstesnėse diskusijose ir dabartinėje diskusijoje ir aš puikiai esu pasirinkęs jūsų komentarus atsižvelgti. Ačiū labai. Much, labai ačiū, komisarė. Dabar žodis pranešėjai užbaigti diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Aš pasitikiu laisvąją rinką ir laisvų žmonių apsisprendimu, tačiau tuo pat metu norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš taip pat esu vienas iš tų, kuris mano, kad reikėtų apsaugoti vartotojus. Aš manau, kad e, ši, ši direktyva yra itin svarbi būtent šią prasme. Jūs mane galite kritikuoti kitais klausimais, bet manau, kad e, šiuo klausimu turime sutarti. Eilinis investuotojas turėtų žinoti, kad jis yra apsaugotas, kad jo investicijos yra saugios. Tai yra be galo svarbu Europos ateičiai. Pasitikėjimas finansų rinkomis yra labai svarbus dalykas. Ponas e, Barnie kalbėjo apie Jūsits ir finansavimo formas. Galima diskutuoti apie 0,3 procento dydį, jeigu kalbame apie 100 tūkstančių eurų. E, taryba siūlo žymiai e, žemesnį finansavimo mechanizmą ir aš nežinau, kaip mums pavyks susitarti. Aš tikrai manau, kad reikėtų įtarti USITS ir USITS 5. Dėl to kažkaip reikėtų susitarti. Taip pat manau, kad pavyks susitarti ir dėl to, ką reikėtų daryti neteisingos konsultacijos atveju. Man atrodo, kad šis klausimas yra itin svarbus dabartiniam eiliniam Europos investuotojui. Na ir baigdamas aš norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui, taip pat e, ponui Barnier, e, Kamal ir Gygold ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Ačiū. Ačiū, diskusija baigta, balsuojama bus rytoj. Dabar ne, kitas klausimas ir e, pono Koelijo pranešimas dėl didelės apimties informacinių technologijų sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros. Ir prieš pradedant diskusiją E, noriu pasakyti, kad tikėjomės, kad komisarė Malmström atvyks į mūsų posėdį, tačiau supratai, kad e, jai